Ab der zweiten Runde haben wir dann ganz klare drei Minuten Takte. Papildomas klausimas. Minutė klausimui ir dvi minutės atsakymui. Darosi. Turite kalbėti iš esmės, trumpai, kad būtų galėtume susidaryti klausimų pabaigoje, susidaryti nuomonę, ar mes sutarėme dėl ponios Malmstrom paskirimo. Taigi mums taikomas aiškus laiko režimas, mes turėsime jo laikytis. Taigi, turime laikytis e, mums skirto laiko, nes kitaip pasibaigs laikas, kuris mums skirtas vertimui. Taigi prašom kalbėti iš esmės ir laikytis jums skirto laiko. Paskutinis. Paskutinė pastaba dėl tvarkos. Šis klausimas yra labai svarbus ir jis yra transliuojamas internetu realiu laiku per parlamento interneto svetainę. Taip pat šis klausimas bus įrašytas ir bus taip pat pateikiamas interneto tinklavietėje. Taigi, kolegos, mūsų laukia sudėtinga programa, bet esu įstikinęs, kad tarptautinės prekybos komitete mes dirbsime kaip įprastai su visais savo gerais įgūdžiais ir viskas bus gerai. Vakar užsienio reikalų ir visamosios pagalbos komitetas pateikė vieną klausimą, tai yra iš tų dviejų komitetų e, buvo pateikti po keletą klausimų. Ir jie bus užduoti taip pat. Taigi tiek dėl posėdžio tvarkos. Pane Melstrom, prekyba be jokios abejonės yra e, vystimas ES katalizatorius, bet ne tik ES, bet ir pasauliniu maistu ir todėl akivaizdu, kad globaliame pasaulyje priekybai reikia taisyklių. Ir aišku, tų taisyklių reikia tinkamai laikytis. Pastaruo metu Jungtinėse valstijose buvo atliktas tyrimas apie tai, kaip yra vertinama pasaulinė prekyba. Tapo aišku, kad vis dažniau žmonės kritiškai vertina pasaulinę prekybą ir e, labai skeptiškai dažnai į ją žvelgia. E, e, Baiminamasi, kad taisyklės yra nenaudingos žmonėms, Todėl tarptautinės prekybos komitetui tai yra labai svarbu. Mes norime aiškiai užtikrinti, kad prekybos politika nėra skirta kelių naudai žmonių. Tai yra dalykas, kuris turi būti naudingas visiems piliečiams. Todėl mes turime galvoti apie skaidrumą, dialogą su pilietinė visuomenė, kaip ir anksčiau. Aš esu tvirtai įsitikinęs ir manau, kad kolegos mano nuomonį pritars, kad prekybos politika gali būti plėtojama tik tuo met, jeigu susigražinsime pasitikėjimą į ją. Todėl aš noriu e, jūs paraginti, kaip galima aiškiau pasakyti, kaip jūs, dirbdama šį darbą, didinsite skaidrumą ir padėsite susigražinti Europos komisijos veiklos, na, pasitikėjimą Europos komisijos darbo veikla. Be skaidrumo dar e, tiek pat svarbus ir e, sąžiningos prekybos klausimas mūsų komitetui. Prekybos kliučių panaikinimas nėra vienintelis dalykas, kuris reikalingas. Mums reikia sąžiningų sąlygų, kurios būtų naudingos ir ES žmonėms, bet taip pat ir mūsų priekybos partneriams pasaulyje. Tai yra svarbus aspektas, todėl visiškai aišku negalime į viską tai internetinę prekybą žvelgti taikydami vien tik tai klasikinį požiūrį. Reikia vertinti tokius dalykus kaip aplinkosaugos klausimai, kad prekyba nebūtų tik tai laisva, bet ir sąžininga. Ir tai yra taip pat svarbus iššūkis, įskaitant ir jau sudarytus sustarimus. Todėl skaidrumas ir sąžininga prekybos politika yra tie dalykai, kurie yra ypač svarbus e, tarptautinės prekybos komitetui ir Esu įstikinęs, kad kolegos pateiks daugiau detalių klausimų apie tai ir mes e, lauksime atsakymų iš jūsų. E, pone Malstrom, taigi prašom jums žodis. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, ponios ir ponai, bandysiu laikytis taisyklių, kurias išsakė pirmininkas. Man didelė garbė lankytis čia kaip paskirtai komisariai atsakinga už prekybą. Tikiuosi, kad pritarsite mano kandidatūrai po šio klausimo, nes e, darbas šiais klausimais mano sena svajonė. Tarpinė prekyba ir investicijos susijęs su tiek daug aspektų žmonių gyvenimo pasaulyje. Ir tai rodo taip pat, kad Europa dirba kartu. Kova už demokratinę laisvę, skaidrumą, atskaitomybę ir e, mano politinės karjeros e, gairės tiek parlamente, tiek taryboje, tiek Europos komisijoje. Ir aš norėčiau uh, pakartoti tą savo atsidavimą dėl tokių dalykų e, ir priekybos politikoje. Priekybos politikos e, tikslas yra gerinti žmonių gyvenimo kokybę. Istoriškai priekyba yra ekonominės sėkmės dalis, e, suteikusios Europoje vienus aukščiausių gyvenimo standartų. Šiandien jos šalis bando atsigauti, pavyzdžiui, Ispanija ar Airija, Ir tai padėtų daugeliu žmonių be darbo, kad jie galėtų sugražinti savo gyvenimą. Ateityje prekyba taps dar svarbesnė Europos darbo vietų kūrimui ir augimui. Kadangi pasaulio ekonomika tampa vis labiau, labiau tarpusavėje susijusi, daugiau žmonių priklauso nuo prekybos, apie 30 milijonų euro vien Europoje. Kylančios ekonomikos taps sėkmingesnėmis, augimas bus didesnis už Europos ribų ir mums bus svarbu, kad pakliūti į tas rinkas. Tas augimas rodo prekybos galę kovoti su skurdu. Šimtai milijonų žmonių susiduria, turi galimybę pasiekti geresnį gyvenimą prekybos dėka. Dirbdama e, komisare vidaus reikalų srityje mačiau, kokia svarbi prekyba yra sutikiant žmonėms galimybę remti savo šeimas gyvenančias kitur. Na ir pagaliau prekyba suartina žmonės žmogiškume lygmenyje leidžia e, artimiau kontaktuoti ir keistis idėjomis. Taigi, be jokios abejonės, prekyba yra atsakas į žmonių poreikius saugiai ateičiai visame pasaulyje, bet tai nereiškia, kad prekyba ir atviros rinkos yra sav, tikslas e, savaime. Tai yra priemonė siekiant tikslo. Todėl prekybos e, politika negali būti pagrįsta siaurais interesais, ar jie saugotų ar plėstų rinkas. Reikia siekti gyvendinti plačius visos visuomenės interesus. Jeigu būčiau patvirtinta prekybos komisare, aš įvertinčiau visus ES dabartinius ir ateities veiksmus pagal šios principus. Pirmiausia, prekybos politika turi vadovautis piliečių interesas. Tai yra, mes turime siekti daug savo darybose, bet prekybos politika taip pat turi būti ir platesnės vidaus politikos skirtos uh, skatinti augimą dalimi. Turime padėti pereiti darbuotojams iš tam tikrų sektorių, kur e, konkurencija per didelį, į kitas sritis. Antra, prekybos darybos turi būti atviros ir skaidrios, kad visi suinteresuoti žmonės ir grupės suprastų, apie ką kalbama po nuomonę. Trečia, prekybos politika susijusi su bendradarbiavimu, bet ir su tam tikrų stuburų. Esu įstikinusi, kad e, Europa palaikytų savo interesus darybose. Tai reiškia, kad prekybos sustarimai remtų, o nesilpnintų aplinkos, darbo teisų, žmogaus teisų apsaugą. Tai reiškia, kad reikia vipusių nuolaidų, kai kalbame su partneriais. Ir aišku, reikia gyventinti taisyklės, skaitant e, praktiką nukreiptą prieš, e, taisyklės taikant e, prieš konkurenciją nukreiptai praktikai. Ir e, tai padėtų mums siekti platesnių tarptautinių tikslų. Aš taikysiu šios principus visur. Pirmiausia, mūsų darbe PPO. Kaip liberalė, aš esu instinktyviai nusišal... nusteikusi daugia šališkai. Esu įstikinusi, kad nepaisant dabartinių sunkumų, PPO turi duoti rezultatų. Tiek turtingiems, tiek skurdžiams. Taip pat mūsų darbo tvarkė turi apimti visus dvišalius prekybos sustarimus ir darybas tai liečia mūsų santykius su Japonija, kurie antra pagal dydį mūsų prekybos partnerė tiek bendradarbiavimo prasme, tiek laikantis taisyklių, kad pasiektume vienodų žaidimo sąlygų. Taip pat e, mums reikia strateginių prekybos partnerysčių su Afrika, taip pat e, su kaiminėmis šalimis, parodant, kaip svarbu sieti e, politiką, prekybą ir pagrindinius principus. Tai dar vienas sritis, kur reikia būti labai budriems, tai yra e, transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė. Tai yra rimčiausios darybos ir aišku, apie jas daugiausia diskutuoja visuomenė. Pastarosius kelis metus aš sekiau šias darybas šiek tiek per atstumą ir e, stebėjausi tuo, ką girdėjau. Tikėjausi, kad bus kalbama apie 2 milijardus eurų, prekybos apyvartą 2 milijardų eurų kasdien ir kaip e, šis partnerystės potencialas suteiks daug didžiulių galimybių. Visų pirma, tam, kad prekybos darbo atvarkė taptų mūsų kolektyvinių pastangų dalis, e, gražinant Europą į augimo taką, kuriant naujas darbo vietas. Vietoj to girdėjau, kad komisija derasi dėl žemesnių saugumo standartų maisto produktams, atribot dėl to, kad Europos galimybė reguliuoti sveikatos ir aplinkos reglamentus būtų mažesnis. Taip nėra, tačiau aš tai girdėjau ir aš manau, kad reikia žmonės užtikrinti, kad taip nebus ir palaikyti dialogą. Todėl aš tam tikrą laiką domėjausi šiomis darybomis ir išvados yra tokios. Pirmiausia, ši partnerystė turi didžiulį potencialą sukurti daug darbo vietų ir skatinti augimą. Turime pasinaudoti tuo reikia ambicingo sustarimo dėl tarifų, paslaugų, viešų įsigymų ir reikia konkrečių praktinių reguliavimo sprendimų. Na, mums reikia e, kalbėtis dėl esmės. Antra, dėl reguliavimo dalies Europos pozicija yra tvirta. Dabartinės apsaugos lygis negali būti žemesnis. Sprendimų prieimimų gale dėl naujų reglamentų turi ir toliau likti demokratiškai kontroliuojami Europoje bandant bendrą sprendimą rasti sveikatos, aplinkos, darbo ir vartotojų saugumui, negali būti susijęs su standartų mažinimu. Pavyzdžiui, išlaidos reikalingas e, gamyklų inspektavimui ir panašiai negali būti mažinamos. E, čia kalbame apie strateginę dimensiją, nes jeigu dvi didžiausios prekybos valstybės ar du didžiausi blokai susitels dėl standartų, tai bus visiems gerai. Ketvirta, reikia kalbėti ir apie investuotojų apsaugą. Tai, aišku, kelia didelį susirūpinimą. Norėčiau bendriau pakalbėti apie investuotojų valstybės ginčių sprendimą. Kaip žinote, turime pasaulyje tokių ginčių nemažai. Ir mano, manim, mano nuomonė galima sukurti sistemą, kuri e, šį nerimą panaikintų. Reikia nustatyti aiškias taisyklės, kad nebūtų piknaudžiaujama tų ginčių sprendimu, kad ši sistema būtų visiškai skaidri, kad būtų ištikrinta, kad ši sistema nebūtų naudojama e, sumažinti teisę reguliuoti viešuosius interesus. Tai turėtų būti bendras sprendimas, bendras e, principas kurį mes pateiksime ir tarybai. Man atrodo, praėjusi penktadienį, penktadienį pas, tekstas jau paskelbtas. Dėl transatlantinio prekybos ir investicijų partnerystės sutarimo daug buvo išreikšta visuomenė susirūpinimo, ypač dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo. Bet uh, E, kalbėdamas Liepos 15 paskirtasis pirmininkas komisijos e, Junkeris sakė, kad jis nesutiks, kad e, specialūs kažkokie sustarimai, režimai apribotų teismų teiseną. Jis pabrėžė įstatymo viršenybę ir lygybės prieš įstatymą principus šiame kontekste ir e, aš, jeigu būsiu paskirta, sieksiu įvykdyti šį pažadą įsipareigojimą. E, mes manome, kad reikia darybų metu išspręsti e, likusias problemas, išsklaidyti susirūpinimą ir taip pat Parengs, pradėsime viešąją konsultaciją dėl investuotojų apsaugos. E, šiuo metu investuotojų ir valstybės ginčių e, sprendimo skyrius yra išaldytas. Ketvirtas dalykas. Per ateinančius e, mėnesius aš sieksiu uh, dirbti toliau, vertinsiu uh, mūsų tikslus uh, egzistuojančius pagal savo įgaliojimus. Taip pat aš pateiksiu savo vertinimo rezultatus valstybėms narėms ir jums iki metų pabaigos. Ir uh, kitas labai svarbus dalykas yra skaidrumas. Mes turime pademonstruoti, kad mes uh, slaptai nesidarame už visuomenės nugarų. Komisija jau uh, ėmėsi rimtų žingsnių ir aš e, toliau sieksiu, kad viskas taip ir būtų. Aš e, užtikrinsiu e, didesnį skaidrumą e, vykdant darybas dėl TTIP. Aš paskelbsiu e, visų savo susitikimų e, su suinteresuotais asmenimis sąrašą. Taip pat paskelbsiu e, savo susirašinėjimo didelę dalį su išorės organizacijomis. Aš e, tieksiu tiesiog, sieksiu tiesiogiai bendrauti su pilietinės organiza, e, visuomenės organizacijomis ir socialiniais partneriais e, per pirmus savo darbo mėnesius. Ir aš taip pat e, kreipsiuosi jūs, nes jūs esate darybų proceso demokratinė sąžinė. Aš esu pasirengusi užtikrinti, kad visi šio parlamento nariai galėtų susipažinti su darybų dokumentais. Mm, Dabar e, grupė asmenų, kurie gali susipažinti su tokia medžiaga, yra gana ribota. Ir e, taip pat aš esu pasirengusi su jūsų pirmininku dirbti, e, siekdama išsiaiškinti, kaip mes tą galime užtikrinti. Ponai ir ponios deputatai, TTIP yra iš tikrųjų vienas iš svarbiausių susitarimų ateinantiems metams, kuris turės didžiulės svarbos Europai Sąjungai Mes e, dabar pradėjome e, beprecedentinę dėrybų programą, kuri galėtų prisidėti sukuriant milijonus darbo vietų ir prisidėti labai aiškiai prie augimo ir investicijų, ko taip reikia visai Europai. Aš rengdamėsi šiam e, klausimui maščiau apie tai, kaip dėrybos gali būti techniškas, sausas dalykas, bet taip pat tai yra dalykas liečiantis mus visus, e, kiekvieną iš mūsų ir visas mūsų politikos e, kryptis. E, tai yra susijęs su mūsų vaidmeniu pasauliu, Europos vaidmeniu. Ir Dėl to šis klausimas yra toks svarbus. Mūsų demokratija yra atstovaujamai demokratija ir iš tikrųjų parlamentas turi išreikšti piliečių požiūrį ir pageidavimus. E, Prekybos politika negalės deramai spręsti visuomenė aktualių klausimų, jeigu jūs nesuteiksite jai legitimumo.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 praeitą savaitę e, baigtos darybos dėl e, sustarimo su Kanada, vyksta darybos dėl TTIP, e, su Japonija baigiamos darybos, Singapūru. E, parlamentas daug yra kalbėjęs apie e, sustarimus su Ukraina, mūsų rytų kaiminėmis, taip pat e, reikia paminėti viduržėmio jūros regioną. Mes siekėme E, pasirašyti su Maroku, Tunisu, e, Jordanija išsamius ir e, prie, plačius priekybos sustarimus, taip pat su AKR sustarimis, partnerysės sustarimus numatome pasirašyti su Kinija, taip pat netaip jau už ilgo ir aš kaip sakiau pradžioje daugia š šališkumo darbo tvarkė mums yra labai svarbi. Aš sieksiu, kad grįžtume prie balio. Ir žinome, kad prieš metus susitarta dėl labai pažangios darbo tvarkės, kai kurios šalis dabar e, lyg bando daryti kliūtis, bet mes sieksime sugražinti šį e, klausimą. You, David Martin, ačiū. Pirmininkė, ačiū paskirtojai Komisijos narė, kaip minėjote savo pastaboje, ginčių sprendimas su investuotojais yra labai svarbus klausimas ir jis ypač svarbus šiam parlamentui. Penktadienį atrodė, kad jūs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 kad priekyba būtų tas rytis, kuri galėtų generuoti augimą ir darbo vietų kūrimą. Taigi mes e, turime remtis tuo, kas daroma ES, kad galėtume atkurti ekonomiką. Taigi norėtų, norėčiau paklausti, turėdama visus įgaliojimus, kokie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 įtrauktume į šią daugia šalę sistemą ir kitas pasaulio šalis ir e, kad galėtume taip pat sekti ir susi, dohų susitarimus ir juos įgyvendyti.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 priekyba turi įtako žmonių gyvenimui. Šis parlamentas ne vieną kartą kėlė klausimą dėl darbo sąlygų, papoikė aplinkai, žmogaus teisų. Ar jūs ką konkretaus nuveiksite čia? Ačiū. Dar kartą grįžtu prie perkybos gynybos priemonių. Jie egzistuoja. Dauguma, dauguma valstybių narių turi nemažai jų.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 ginčių sprendimo procedūras į atitinkamus e, tvaraus vystimosi skyrius. E, vis, visose e, laisvos prekybos sustarimuose ir jeigu konvencijos, tarpnėjos konvencijos būtų pažeistos. Na, šie dalykai numatyti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 nesutinku su jumis, kad e, sistemiškai trūksta abipusiškumo mūsų prekybos sustarimuose. Viktoras. Ačiū, gerimas pirmininkė.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 E, paskirtasis komisijos pirmininkas Junkeris apie tai yra kalbėjęs. Jisai yra sukūręs Relex e, grupę, kuriai vadovauja Federika Margerini. Jis taip pat daug prisideda prie jos darbo, taip pat e, migracijos vystimosi reikalų komisarai, aš pati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 bus e, kirsis su mūsų principais,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 Dėl 2012, met, 2012 metais buvo nutarta įtraukti žmogaus teisų klausimą į visus susitarimus ir kol kas komisija neįstengė atlikti tokio vertinimo, poveikio vertinimo dėl žmogaus teisų padėties. Ar jūs įsipareigojate tai padaryti? Ar į, į,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 Toliau panas Kastaldo. Gerbiamoji komisijos narė, kalbant apie, yra protokolas, kai Kinija stojo į PPO ir mums reikės pasižiūrėti,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 Turiu tris klausimus. Dabar kalbame apie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 ir mėginame tartis, kaip būtų galima pagerinti darbo sąlygas toje šalyje. Ponas Valėsa. Dėl politikos sanglaudos, kaip Jums atrodo, kaip ES gali turėti naudos iš susitarimo, jeigu atsisakoma muito mokesčių iš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 interpretuoti taisyklės yra gerai mažoms ir vidutinėms įmonėms dėl Boeingo ir Airbus bendrovių. Manau, kad reikės prie šio klausimo grįžti. Dabar negaliu su jumis aptarnėti įvairių e, strategijų, ginčas vyksta ir dar šį klausimą reikės tiksliau panagrinėti. Pone Forenca.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 E, veiksmuose ir kaip užsitikrinti socialinę deramą paramą, visuomenės paramą. standartizavimo tarpusavio pripažinimo klausimas e, pakliuvo į vieną TTIP kategoriją. E,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 mes sieksime kaip galima daugiau biurokratijos atsisakyti. Pone Šaransova. Ačiū pirmininkė, gerbiama kandidatė. Atrodo, kad mes apkeliavome beveik visą pasaulį, tačiau trumpam norėčiau sustoti dar kartą Rusijoje. Uh,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 E, remiant gamintojus, ūkininkus besivystančiose šalyse. Ačiū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 būtent balio darbo tvarkyje nurodytų tikslų. Ir tai būtų prioritetas. E, yra nuostatos skyriai susijęs su vystymusi, yra konkrečios nuostatos EPAS ir daug šalių dabar jau pasirengusios pasirašyti šį susitarimą ir kaip preferencinė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 pasiūlė savanorišką tvarką, taigi tikimės, kad įmonės dalyvaus tame. Ir tai yra tik tai vienas žingsnis, kai būtų galima dirbti su kitais tarptautiniais sustarimais, susijusiais ir su miškininkystė, ir su deimantais, ir, uh,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 E, buvo dėl tam tikrų priežasčių pasirinktas keturių mineralų e, sąrašas, vienas iš jų yra e, deimantai, nelegaliai kirsta mediena, kitas rytis. Tai yra didžiausias problemas atspindintis elementai. Komisija savo pasiūlyme sako, kalba apie savanoriškas priemonės. E,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 tai jas galima įtraukti į darybas. Tačiau tai yra kiekvienos valstybės narės sprendimas. Apskritai visos viešosios paslaugos, kaip ir kitos paslaugos, pažiūrėjau, teisingumo, gynybos, karinės sritis ir nėra įtrauktos į darybas. Ačiū. Toliau ponas Cikų. Presidente, komisario, eh, come sappiamo. Ačiū pirmininkė.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 Jūs e, labai daug kalbėjote apie konfliktus ir mineralus ir kaip ar nereikėtų privalančių priemonių, taip pat, kad vartotojai žinotų, iš kur atkeliauja e, produktas. Uh,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 E, tie, kurie veikia Europoje, turi laikytis ES teisės aktų, įskaitant e, JAV e, bendrovės, kurios veiks Europoje. Ir mes negalime pakeisti Amerikos įstatymų su partnerystės ir investicijų sustarimu. Ir buvo pasakyta, kad amerikiečiai nepasirašys TDO konvencijų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 TTIP ir visi tie klausimai, Japonijos klausimas iš tiesų yra prioritetinis. Dėl automobilių tai pasiekta pažangos, bet vis tiek dar sudėtinga klausimas. Dėl Korejos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 E, kaip išsklaidyti visus tuo susirūpinimą keliančius dalykus piliečiams ir dėl TTIP. E, mums reikėtų pagalvoti, kaip įtraukti visuomenę iš e, šių klausimų sprendimą ir kaip suteikti informaciją, kaip išsklaidyti piliečių susirūpinimą. Ačiū Jums. Ačiū komiteto nariams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 tikrai vienas iš svarbiausių susitarimų, kuriam reikia ilgų dėrybų, mums reikia aptarti įvairius, įvairias detalės ir išspręsti tuos klausimus, kurie kelia piliečiams nerimą. Ir suprantama, mums visi, mes visi esame atskaitingi piliečiams.